Ivari Padar nuo 7 balandžio tapo Estijos žemės ūkio ministru, Halim Dezir nuo balandžio 9 dienos tapo Prancūzijos Europos reikalų sekretoriumi, Marija Dagrasa Karvalio nuo gegužės 1 dienos 14 metų pradės eiti pareigas, kurios yra nesuderinamos Europos parlamento narės mandatu. Noriu pagal darbo tvarkos 24 straipsnį pasvengti padarą